paskirimai yra patvirtinti, o dabar bus balsavimo motyvų paaiškinimai. Pradėsime nuo balsavimo paaiškinimų, kurių negalima buvo vakar išklausyti. Po to tęsime paaiškinimus dėl šiandien patvirtintų dokumentų. the... Pirmas klausimas yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties viduržėmio jūros regione ir holistinio požiūrį migraciją poreikis. Visų pirma, ponas Liukė, vienai minutiai. Mr. Liukė. The next speaker is uh, Ms. Uh, Jill. Toliau, ponė Jill. Ms. Jill, you have the floor. Pone Jill, žodis jums. The next speaker is Ms. Toliau, pone Ferrara. You have the floor. Grazie, Presidente. Le problematiche che oggi sollevano... Ačiū, pirmininkė problemos dėl migracinių srautų jūros, viduržėmio jūros regione galėtų būti sprendžiamos daug efektyviau per holistinį požiūrį iš ES pusės. Iš tikrųjų, turime spręsti tos lausimus, kad būtų išvengta tolesnių kato, tragedijų viduržėmio e, jūros regione. Reikia greuti tas nusikaltėlių grupės, kurios klaunasi savo pinigus iš vargšų žmonių, kurie neturi vilties, kurie priversti migruoti. Reikia įgyveninti Dublino E, dokumentus ir būtina e, e, kuo sparčiau svarstyti migrantų prašymus. Taip pat reikia tikrinti, kaip yra naudojamos lėšos skirtos migracijai ir prieglopšiui. Ir reikia atlikti tyrimą, nes yra gandų, kad yra spekuliuojama prieimimo sistema. Reikia aiškintis, ar yra kokių ryšių tarp politinių sluoksnių ir grupių, kurios veikia toje srityje. Reikia diskusiją šio klausimu iš esmės pakeisti ir aš remiu šį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Toliau panašulcė. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos. Pabėgėlių situacija viduržėme jūros regione vis blogėja. Sirijoje, Irake situacija labai bloga. Taip pat Šiaurės Afrikoje vyraujanti situacija verčia žmonės uh, E, vykti į Europą. Mes turime padėti šiems žmonėms vietoje ir tiems, kurie jau atvyko į Europą. Labai svarbu, kad visos ES valstybės pagal galimybės teiktų paramą viena kitai, taip kaip ir numatyta ES sutartyje 80 straipsnėje. Reikėtų stengtis sumažinti pabėgėlių srautus, kad nekiltų didelių desnių problemų Europoje. Labai svarbu įgyvendant tinkamą pabėgėlių kaimimo politiką imtis konkrečių priemonių. Thank you. The next... Ačiū toliau. Džofrida. Džofrida. Grazie. Ačiū pirmininkė. Aš e, pritariau šiai rezoliucijai, kadangi manau, kad tai yra vienas nors ir nedidelis žingsnis į priekį sprendžiant šią problemą viduržėmio jūros regione. Nebegalime kalbėti, kad tai yra skubos tvarkos klausimas, tai yra tiesiog nuolatinė skubių veiksmų būsena. Ir reikėtų tiesiog imtis tų veiksmų, kurie yra numatyti, juos įgyveninti į praktikoje. Tritonas, e, kitos operacijos, kurias įgyvendino Italija, turi būti tęsiamos visoje Italijoje, Sicilijoje, kitose viduržėmio jūros regiono valstybėse susidurėme su didžiuliu nelegalaus e, migracijos spaudimu, atsiveria vis nauji migrantų kanalai ir todėl reikia grįžti prie padėties vertinimo kilmės valstybėse, kad išvengtume kitų tragedijų. Ačiū, pirmininkė. Mes, aš balsavau už šitą rezoliuciją, kadangi manau, kad reikėtų suvaldyti šitą dramą viduržėmės jūros regione. Aš pats esu kilęs iš Valencijos ir puikiai žinau, kokia situacija e, Melijoje ir kituose pasienio punktuose ir todėl reikėtų šitą situaciją stengtis kuo greičiau suvaldyti. Migracijos politiką įgyvendinant reikėtų kreipti ypatinką dėmesį į migrantų kilmės šalis. ES bendradarbiavimo politiką reikėtų peržiūrėti, kadangi ta politika turėtų leisti teikti paramą toms valstybėms, iš kurių yra e, atvyksta didžiausi pabėgėlių srautai. Tik tuo atveju galėsime pažaboti tuos e, pabėgėlių srautus. Pone Arnautų. Monsieur, monsieur le Président, mes chers collègues, comme... Pirmininkė kolegos, front, nacionalinio fronto kolegos balsavau prieš šią rezoliuciją, kadangi nesimama spręsti esminių masinės migracijos problemų, kurias matome Europoje. Europa nėra, nesugeba um, kontroliuoti savo jūros ir sausumos išorės sienų savo 28 valstybių nažių ir um, tai reikia, kad ji būtų kompetitinga šis rytis. Aišku, kad ne. Šengeno sutartis buvo priimtas, tačiau ES nesugeba nieko padaryti padaryti, ką įsipareigoja padaryti kontroliuodama išorės sienas. Nelegalių migrantų srautai keliauja iš pietų ir paskui pasklinda po visą Europą, taip pat ir Prancūziją. Kiekvienais metais apie tūkstantis pabėgėlių, nelegalių migrantų atkeliauja iš Italijos į Prancūziją ir iš tikrųjų nesugebama nieko padaryti. Reikia iš karto nutraukti Šengeno sutartis ir valstybės turi atgauti teisę kontroliuoti savo nacionalinės sienas. Uh, Toliau, ponia Pakazaurtundua. Jos nėra. Tuomet žodis poniai materai. Jos taip pat nėra. Toliau. Pone Mlinar. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau dėl rezoliucijos dėl viduržymio jūros regiono padėties. Ir kadangi manau, kad ES turi reaguoti į iššūkius, kurie kyla dėl migracijos. Migracijos rautai yra struktūrinė ES problema. Išorės sienų kontrolė ir prieglopšio politika turi labai didelę reikšmę žmogaus teisų srityje ir mes susidurėme su tokiais iššūkiais kasdieną. Todėl mums yra reikalinga nauja strategija dėl teisėtos migracijos. Todėl aš pritariu Austrijos vyriausybei, kuri siūlo principą, kaip pasiskirsi tolygiai tą naštą, kuri kyla dėl imigracijos. Ačiū. Toliau ponė Tomašič. Jos nėra. Toliau ponė Činičiai. Ačiū, pirmininkė. Visi suprantame, kad reikia spręsti su migracija susijusias problemas, turime veikti koordinuotų būdų dėl daugelio aspektų privalome sustabdyti tas pagrindinės migracijos priežastis, tai skurda, karus, visą tai reikia padaryti kuo skubiau ir reikia padaryti viską, ką galima, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės, kurie leidžiasi į tokias pavojingas keliones. Reikalinga kovoti ir su nusikaltėlių organizacijomis, reikalinga geresnė prieglopšio ir prieimimo sistema, rezoliucijoje prašome šių priemonių, todėl ir balsavome už. tai nėra visiškas galutinis atsakymas, tačiau geras žingsnis pirmin dėl to, ką galėtų padaryti parlamentas, kad būtų galima paspartinti šių priemonių gyvendinimą, nustatant prioritetus ir raginant valstybės narės bei komisiją e, dirbti taip, kaip nurodoma, būtent todėl balsavau už šią rezoliuciją. Toliau ponas Zuihovski. Ačiū pirmininkė. leiskite pasakyti štai ką. Tai yra labai svarbus. 2013 m. spalio mėnesį Europos parlamentas patvirtino migraciją dėl migracijos rautų viduržėmio jūros šalyse. Netrukus taryba parengė darbo, surė, įkūrė darbo grupę viduržėmio jūros šalyse. E, Buvo komisija parengė ir keletą komunikatų. Pritariau šiai rezoliucijai, nes patvirtinamas sudėtingas požiūris, sprendžiant sudėtingą problemą ir visos valstybės narės galėtų tam pritarti. Kitais metais nu, norėčiau, kad būtų surastas sprendimas dėl to, kaip mes, Europos parlamento demokratinės partijos, galėtume susitarti. Jeigu mes, demokratai, nekalbėsime apie migraciją, tuomet ši tema liks populistams, nacionalistams ir esu įsitikinęs, kad dėl to naudos nebus. Ačiū ir linksmų šventų kalėdų. Dėkoju, ponė Stachovski. Toliau, ponė Maretė. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, norėčiau pasidžiaugti vakar vykusių balsavimo dėl integruotos politikos. Problema yra tokia, kad situacija prastėja. Kiekviena kiekvieną tragediją reikia spręsti atsižvelgiant į remiantis pasauliniu požiūriu reikalinga kolektyvi bendra atsakomybė, todėl prašau įsipareigojimų ir solidarumo, reikalingas konkretus atsakas. Pirmiausia, reikėtų išteiškinti šių problemų priežastis. E, reikėtų surasti ir naujų teisinių priemonių, kaip būtų galima tai spręsti ir tai būtų galima atlikti tik bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. E, viduržėmių jūra neturėtų virsti kapinėmis, e, kur, kuriuose būtų daug nenustatytos tapatybės e, kūnų. Tos šalys, kurios sprendžia šias problemas, pačios vienos negali jų išspręsti. Ačiū. Toliau kolegos pereiname prie pono Mamikins pranešimo ir pirmiausia žodis ponui Jurekui. Ačiū, pirmininkė. Nutarime sudaryti asociacijos susitarimą su Gruzija, balsavau už šias, šį, šį susitarimą ir jo sudarimą, nes tai stiprina valstybių narių šalių suverenitetą sugriuvus Sovietų sąjungai. Bet norėčiau protestuoti prieš tai, kad Gruzijai primetame homoseksualią ideologiją. Gruzija ir tūkstančiai Tbilisio gyventojų prieš, protestavo prieš tai. Taip pat kritikavo Gruziją dėl homofobijos ir tai yra išpolis prieš tas valstybės, kurios turi savo požiūrį šiuo klausimu. Norėčiau kreiptis į APP ir paprašyti uh, nepriimti, nepritarti ekstremistų socialistų kultūrai. Reikia balsuoti taip, kaip būtų balsavę ES įkūrėjai. Toliau panas Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Kaip Čekijos e, parlamento narys esu iš posovietinės šalies ir todėl pritariu tam, kad šiandien patvirtinome asociacijos susitarimo sudarimą su Gruzija, nes tai atvėrė kelią šiai šaliai, kuri buvo Sovietų sąjungoje ir kuriai didelį įtaką daro Rusija e, tapti demokratiškesnė. Todėl, mano nuomonė, ši rezoliucija labai svarbi. Būtina, kad ES politika remtų buvusias komunistinės šalis, kad jos taptų tomis šalimis, kuriuose vyrauja demokratija ir teisės viršienybė. Mes, pritai, mes rėmėme ir Moldovą, ir dabar Gruziją, taigi tikiuosi, kad šis susitarimas bus naudingas Gruzijos žmonėms, jiems stiprinant e, savo ekonomiką ir teisės viršienybę. Manau, kad tai yra būtina ir džiaugiuosi kad e, turime tokią politiką nukreiptą į Rytų Europą, į Rytų Aziją. Tikiuosi, kad ir tęsime toliau šį darbą. Ačiū toliau, ponė Ždanoka. Pirmininkė balsavo prieš rezoliuciją, nes jį yra parengta vadovantis Europos žemyną ir pietų Kaukazo ypatingai skalimo nesuvienimo dvasia. E, galvojant apie užmojus, visus pajėgumus trijose pietų Kaukazo valstybėse. Tokie pasiūlymai yra menkinantis mm, reikia atsižvelgti į ryšius su Armenija, Azerbaidžianu, Gruzija, kaip visi santykiai plėtojasi. Pietų Osetija ir Abhazija yra vadinamos teritori okupuotomis teritorijomis ir Rusija yra paraginta nutraukti okupaciją. Bet puikiai žinome, kad vyri priešiški veiksmai tapo mm, priežasimi, kodėl buvo tokio plasto Gruzijos veiksmai surenkti. Ir reikia nepamiršti, kad mm, Mm, tokios deklaracijos nieko nereiškia es mm, ryšiai su rytų par, partnėmis, teigiama, siek, yra skirti užtikrinti klėstėjimą, tačiau tai yra labai abejotina. Next speaker, Peter Jar. Peter Jar. Ačiū. Aš da, balsavau už šitą susitarimą, kadangi manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, reikia pagalvoti, kaip pasaulį padaryti geresniu, kaip stiprinti prekybą, kaip sąžiningai elgtis vieniems su kitais ir kaip didinti pasitikėjimą. Ir man atrodo, kad tai yra labai gera pasitikėjimą stiprinanti priemonė, numatanti daugiau alternatyvų ir todėl šitai yra mano manimui puikus žingsnis galvojant apie asociacijos susitarimą. Labai svarbu plėsti ES vertybės kitose regionuose ir aš manau, kad nereikia palikti likimo valią iš šito regionom. Dėkuoju. Thank you, Mr. Jar. Uh, next speaker. Ačiū, ponui Jar. Toliau, ponas Hanan. Thank you, madam. Ačiū, pirmininko pavaduotojai. Mes neturime leisti uh, E, kad krizės, e, krizė Ukrainoje pakintų mm, mus dėl Putino revanšizmo. Matome tokią situaciją, kur Rusija toliau tęsia okupaciją dalies suverenios valstybės teritorijos. Tačiau eina kalba ne viena apie teritoriją, apie aneksiją, kai kas didesnio. Aš paimsiu 19 amžiaus Rusijos analogiją. Tai matome visoje Rusijos sąjungoje slavo, tie, kurie yra slavofilai, kurie renkasi tarp demokratijos ir kas nori autokrat, liberalios visuomenės ar demokra, autokratiškos visuomenės. Iš esmės, tai yra, kalbame apie tai, kad vyriau, valstybės neturi galimybės valdyti savo teritorijos nepriklausomai. Ir aišku, kiekviena valstybė turi teisę priimti sprendimus pati ir jeigu ji nusprendžia žengti link vakarietiškų europietiškų vertybių, mūsų pareiga paremti juos. Aš turiu galvoje ne vien ES, o visą Atlantinę sąjungą. Iš tikrųjų, už, užsienio jėgoms neturi būti niekada leidžiama paminti tokią teisę. Toliau panas Wolf. Ačiū, e, pirmininko pavaduotoja. Dar kartą ši, e, šis parlamentas balsavo už pasiūlymą priimti rezoliuciją, kur e, neokolonializmas toliau bus stiprinamas ir imperializmas yra remiamas šioje salėje um, artėja kalėdos ir iš tikrųjų nerimta yra. Um, mano rinkiminė apygarda yra Stokol um, miestas. Tūkstančiai vė, žmonių per šias kalėdas neturė, vargiai uh, gau, uh, turės pakankamai maisto ar apsi, vargiai galės apsišildyti namus. Ir dabar pinigai yra imami iš ES ir atiduodami diktatoriams ir eurokratams Gruzijai per tokius susitarimus. Jūs imate pinigus pinigus ir maistą iš mano rinkėjų burnų ir kišenių ir atiduodate Gruzijai. Aš prieštarauju tokiam pasiūlymui kartu su KIP mano partija, nes mes netikime imperializmu, mes netikime, kad gali paimti pinigus iš neturtingų ir atiduoti juos turtingiems. Mes tikrai negalvojame, kad tokio kaip mano miesto žmonės turi atsisakyti um, savo kalėdų um, vien dėl to, kad Gruzijos turtuoliai turėtų prabangės kalėdas. Next speaker, Sean Kelly. Sean Kelly. Uh, Ačiū pirmininkė. Džiaugiausi turėdamas galimybę paremti šį pasiūlymą, priimti rezoliuciją kartu su savo frakcija. Man atrodo, tai yra labai reikšmingas sprendimas ir dar labiau reikšminga buvo tai, kad turėjome ir e, dabartinį, ir buvusi prezidentą, kuri matė, kaip mes priimame šiuos sprendimus. Didžiulė dauguma balsavo už tos sprendimus. Aišku, yra tokių, kurie nepritarė, tai yra jų teisė. Demokratija yra paremta daugumos sprendimu ir iš tikrųjų, jeigu Gruzija nori išreikšti savo demokratinę teisę, žvelgti į vakarus, o nebūti rytų pasmaukta dar labiau, tai Mm, atsižvelgime į tai čia Europos parlamente ir aš manau, kad tai, ką mes nusprendėme, parodo mūsų troškimą, mūsų ryštą pasirūpinti, kad visi žmonės yra, kad visos tautos būtų laisvos ir galėtų pasirinkti ir spręsti patys. Aš tikiuosi, kad tikrai mes visą tai padarysime dėl viso pasaulio. Tai yra gera diena Gruzijai, gera diena Europos Sąjungai. Ačiū. Ačiū, kolega Keliai. Dabar Perėsime prie kito pranešimo. Prie rekomendacijų dėl asociacijos sustarimo sudarimo su Gruzija. Pirmas kalbės pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau Anksčiau kalbėdamas išsakiau savo nuomonę šiuo klausimu, o dabar norėčiau pratesdamas pasakyti, kad asociacijos sutarime turėtų atsispindėti ne tik ekonominiai klausimai, bet reikėtų aptarti ne tik tai muitų klausimus, bet taip pat ir teisės viršenybės klausimus. Taip pat reikėtų mm, skatinti viešuosius pirkimus. Aš kaip buvęs už, e, mm, vidaus reikalų ministras Čekijoje suprantu, kad labai svarbi ekonomika, bet ir labai svarbus demokratiniai procesai ir teisės viršinybė. Kobun. aš balsavau prieš asociacijos sutarimą su Gruzija, kadangi manau, kad Europos Sąjunga tiesiog remdama posovietinės e, zonos valstybės tiesiog išprovokavo krizę Ukrainoje, o pasirašant asociacijos sutarimą su Gruzija reikėtų suprasti, kad 2008 metais kovojo su Rusija ir ES vėl įžiebė karo ugnį. Ir todėl nori tiesiog susilpninti Rusijos valdžios pamatus, o Putinas, kuris nežiūrint tos ekonominės krizės daug geriau suvokia šio regiono vystimosi viziją negu Europą. Europos užsienio reikalos ministras tarsi nori visoje Europoje įteisinti Europos teisę. Nereikėtų kad 2014 metais pasikartotų ankstesnis scenarius, kai tiesiog norima įsteigti Euro, Europos imperiją. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas.